pareiškimas dėl ES ir Kanados laisvosios priekybos susitarimo. Pirmiausia, pasisakys komisijos narys ponas Degicht. Jums suteikiama viena minutė įžanginiam šaučiui. Komisija žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Po penkerių metų intensyvių dėrybų vyriausiai dėrybininkai baigė darbą ir dabar jau ant stalo yra visa apimantis laisvosios prekybos susitarimas su Kanada. Komit Tetui buvo perduotas e, visas tekstas jau ir tuo jisai bus paskelbtas. Kanada yra pirmoji iš tų valstybių, su kuria dėrybos dėl visapimančios laisvosios priekybos buvo baigtos. Tai labai svarbus dalykas, nes šis susitarimas patvirtina, kad mes sugebame pasiekti gerų rezultatų dėrybose tinkamai susitarti ir nustatyti pavyzdinį pagrindą, net tokiais sudėtingais momentais, kurie buvo kilę šių dėrybų metu. Susitarimas savaime yra naudingas, nes jis atveria mūsų verslui naujų galimybių. Kanados rinka yra pakankamai didelė rinka ir joje um, veikti mūsų verslas galės geresnėmis sąlygomis nei jų kolegos iš jungtinių valstijų. Tai prisidės prie Europos verslo augimo ir prie žemynio klėstėjimo. Politinė prasme Kanada yra labai svarbi sąjungininkė. Ji nemažiau svarbi ir investicija investuotoją. Bet investuo, investicijos nėra viskas, nes investuojant kūriamos naujos darbo vietos. Kanada yra taip pat naujų technologijų kurėja. Taigi e, šio susitarimo esmė buvo atsisakyta beveik visų muitų tarifų, bet tuo pačiu metu tam tikri labai jautrų žemės ūkio produktai ir toliau bus apsaugoti. Prieiga prie rinko uh, nustatoma geriomi, geresnėmis sąlygomis negu laisvos prekybos susitarimas tarp Šiaurės Amerikos valstybių naftą. Ir taip pat numatyti atitinkami įsipareigojimai subsidijuojant viešasias paslaugas. Taip pat pas, dėl gerų dalykų susitarta ir viešųjų pirkimų srityje mes galėsime pasinaudoti jais. Kalbant apie prekybos sistemą, tai šiuo atveju turime kalbėti apie naujo tipo standartą. Aišku, egzistuoja ir tam tikras susirūpinimas, bet mano galva susitarimas išspręs e, problemas. Pirmiausiai dėl geografinių nuorodų apsaugos mes pasiekėme labai gerų rezultatų ir Kanadoje bus apsaugoti aukštos kokybės žemės ūkio produktai tokie kaip parmežano sūris ir kiti. Dėl jų šimtaprocentinės apsaugos buvo susitarta ir aš manau tai duos naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms dirbančioms Europoje. Kalbant apie mūsų prekybos ir investicijas, tai tikrai jų siekiama ne standartų mažinimo socialinėje ar užim darbo rinkos srityje. Numatyti net aukštesni standartai negu kad Kanada turi. Kalbant apie tolesnius žingsnius, tai e, Kanados ministras pirmininkas ir Europos komisijos pirmininkas ketina paskelbti apie pasiektus rezultatus Otavoje rugsėjo 26 dieną, kai vyks abiejų pusių aukščiausio lygio susitarimas. Ir tada jau atitinkamai teisėkuros institucijos turės ratifikuoti dokumentus, o tai reiškia, kad iš ES pusės ratifikuos taryba ir Europos parlamentas. Aš manau, kad e, dėl vertimo į visas oficialiasias kalbas mes galime tikėtis, jo galutinai susitarimas įsigalios ne anksčiau kaip 2015 metais. Taigi, apibendrindamas galiu pasakyti, kad komisija pasiekė tikrai gerų rezultatų ir tikiu, kad Europos parlamentas kaip teisė, kuros institucija prisidės prie šio susitarimo, kuris užtikrina didesnį užimtumą ir daugiau naujų darbo vietų Europoje. List. Pirmasis pagėdaujantis kalbėti turėtų būti Salvatoro iš EPP. Salvatoro Tiko. Ačiū pirmininkė. Komisaro paminėti šios sutarties aspektai yra labai svarbus mano manimo. Ypač turint omenyje tuos lūkesčius, kurie yra siejami su šiuo susitarimu. Darybos buvo sudėtingos, reikėjo užtikrinti skaidrumą, kilo problemų dėl mūsų mažų ir vidutinių įmonių apsaugos, tačiau kita vertus buvo tariamasi dėl labai didžiulės rinkos atvėrimo. Buvo nuveiktas iš tikrųjų didžiulis darbas. Ir dabar grįžtant prie mažųjų ir vidutinių įmonių interesų, grįžtant prie geografinių nuorodų, reikėtų pasakyti, kad buvo pasiekta ženklių rezultatų. 125 kilmės nuorodos yra saugomos tarptautinėje didžiulėje rinkoje. Tačiau aš norėčiau vis dėlto pamastyti kartu su jumis apie štai ką. Mano manimu, labai svarbu paraginti visas valstybės nares imtis vadovaujančio vaidmens ir užtikrinti kuo didesnę įtraukti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi jos dėl savo dydžio, dėl savo E, požymių ne visada gali perprasti sistemas šios sudėtingos sutarties nuostatas ir jas tinkamai įgyvendinti. Kad visi procesai vyktų automatiškai, valstybės narės turėtų numatyti tam tikrus e, padėjėjus, uh, Taip pat reikėtų numatyti mažoms ir vidinėms įmonėms e, finansinę paramą, kadangi daug jų dėl sudėtingos padėties rinkoje užsidaro, patiria bankrotą. Šitas susitarimas yra labai svarbus, tačiau vien susitarimų nepakanka, reikia papildomų veiksmų, o žvelgdami į tolesnę ateitį turime pasidžiaugti kad rinkos atsiveria mažoms ir vidutinėms įmonėms. To atsiverimo labai reikia mūsų įmonėms, kadangi jos ieško mm, nišų rinkoje, tačiau kita vertas, vertus nereikia manyti, kad geografinių nuorodų sąrašas yra baigtinis. Aš esu kilęs iš Sardinijos mes gaminame ne kaip parmidžano, redžano, bet ir sardinijos e, e oškos sūrį, pekorino ir todėl norėtume, kad ir kiti produktai atsidurtų šiame sąraše. Dėkui. Next speaker on the list is for two minutes, Mr. David Martin. Dabar Davidas Martas, dviems minutėms. Labai ačiū. Ačiū. E, komisijos nari, kad atvykote pas mus. Aš dėl šio sutikimo norėčiau pasakyti porą dalykų. Pirmiausia, e, ta, labai apmaudu, kad taryba neparafuos šio teksto. Man atrodo, tai atsitiko pirmą kartą, kad darybų pabaigoje taryba neparafuoja e, teksto. Ar taip atsitiko dėl politinių priežasčių, ar jį prieštarauja teksto, ar jį laiko, kad nebaigtos darybos. Bet jeigu laikysime, kad e, dėl teksto susitarta ir ar e, galime mm, įsivaizduoti, kad investuotojų valstybės ginčių sprendimo tvarka būtų pašalinta iš šio teksto, nes, kaip jūs žinote, mano frakcija e, lengviau pritartų šiam susitarimui, jo tekstui, jeigu e, ginčių sprendimo tvarka būtų išimta. Dėl e, generinių vaistų komitete jau girdėjome tam tikrų komentarų paaiškinimų, bet norėčiau šį vakarą iš jūsų girdėti komisijos narį e, ar tikrai atsitiks taip, kad nieko neatsitiks dėl generinių vaistų gamybos besivystančiam pasauliu įsigaliau šiam sustarimui. Taip pat e, turime klausimų dėl neprekybinių dalykų, pavyzdžiui, e, bevizio režimo netaikymas kai kuriems piliečiams ir kitų elementų. Aš norėčiau, kad komisijos narys pasakytų, kad dirbau toliau siekiant išspręsti šios klausimus e, papildomai prie darybų dėl sutarties. Aš e, norėčiau, kad būtų viskas aišku ir pasakysiu, kaip ir jūs, komisijos nariai, aš matau daugelis, m, mm, e, daugelį teigiamų dalykų dėl geografinių e, nuorodų, dėl e, galimybių mažoms vidinėms įmonėms, dėl žemės ūkio produktų e, pakankamos apsaugos, bet mes kaip frakcija suprantame, kad e, E, darybos prekybos sityje reiškia, kad kompromisai padaryti iš abiejų pusių, bet yra tam tikrų dalykų, dėl kurių mes nesitaiksysime su kompromisais. Ačiū, ačiū. Toliau Rūža Tomašič, ponė, dviems minutėms. Dėkoju. E, mes e, kalbėjome apie tai, kokį neigiamą poveikį turi e, atšalę santykiai su Rusija. Nežinome, kokie bus tolesni Putino veiksmai, bet matome, kokia žala gali susidaryti, kai uždaromos sienos, uždaromos rinkos. Mes tikimės, kad šie santykiai su Rusija netrukdys mums plėtoti ryšių su tokia patrauklia rinka kaip Kanada, Kanados rinka. E, pirmą kartą Kanada atvers savo viešųjų pirkimų e, rinką mūsų tiekėjams taip pat 23 patentais išauks prekybą paslaugomis ir prekėmis. E, sumažėti turėtų nedarbas ES taip pat 10 milijardų eurų tokia nauda turėtų būti iš susitarimo Europos Sąjungai. Aš suprantu, kad yra daug e, abejonių dėl investuotojų valstybės ginčių sprendimo mechanizmo ISDS. E, bet tai įrašyta dabar yra, pavyzdžiui, dvišaliuose investicijų susitarimuose, įskaitant Kroatiją, su jungtinėmis valstybėmis ir tai nekėlė jokių problemų. Uh, E, dėl to negalima sakyti, kad ši priemonė yra kenksminga valstybėms narėms. Šis mechanizmas užtikrina pusiausvyrą tarp e, valstybių poreikio reglamentuoti dalykus ir e, investuotojų apsaugos nuo savališko elgesio investuotojų atžvilgių kai kas sako, kad tai pakeiks nacionaliniam suverenitetui, bet iš tikrųjų tai reiškia, kad tarptautinės teisės normos e, įsigalios ir jų bus laikomasi. Ir e, taip pat reikia užtikrinti, kad nacionalinis vyriausybės netrukdys siekti e, pelno ir e, konkurencija tik tai e, leis e, siekti didesnio pelningumo ir ES rinka bus saugesnė ir patrauklesnė investuotojams. Ačiū. Pane Tomas, jums keliama melinoji kortelė ir jūs atsakysite į klausimą. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad man labai džiugu matyti jūs pirmininkaujant. O norėčiau dabar kreiptis į pasisakančią kolegę. Ar jūs žinote, kad Kanados didžiulis koncernas žada apskūsti Rumuniją e, tarptautinėme arbitraže arba tiesiog apskūsti Australiją, kadangi neužtikrina tinkamos apsaugos įmonių, įmonės investicijoms. Vokietija nori išstoti iš atominės energijos sistemos. Ar visi tie dalykai jums yra neproblemini, tai nekelia klausimai? klausimų? Tai gali būti gal ir problema, bet uh, Tai nereiškia, kad dėl jų turime atsisakyti šio susitarimo. Mes praradome rinkas Rusijoje, dabar e, atsiveria prieiga prie Kanados rinkų. Egzistuoja, aišku, principai, bet tikrai nereikia tų principų laikyti sąskaitą darbo vietų ir mažėjančio užimtumo. Toliau, e, ponia Šakė. Ačiū, ponia pirmininkė. Po dviejų metų intensyvių dėrybų galų gale pasiekėme susitarimo su Kanada ir tai yra nemažas pasiekimas, reikia pasveikinti įtikinti dėrybininkus ir tikiu, kad išlošė abi pusės. Nepaisant įvairių sudėtingų klausimų, mes neturime pamiršti, kodėl apskritai mes deramės dėl laisvos prekybos, ogi todėl, kad tai užtikrina europiečiams naujas darbo vietas ir ūkio augimą. Ypač tai aktualu tada, kai Rusija sureagavo į sankcijas, kurių mes ėmėmės stengdamiesi sustabdyti Rusijos agresiją mūsų kaiminystėje. Todėl susitarimas yra geras, nes mes turime kurti palankę sąlygas prekybai su kitomis šalimis. Nebejotinai, kad E, prekių ženklų apsauga yra labai rimtas pasiekimas šiuo atveju. Labai svarbu, noriu pažymėti, kad nebuvo atsisakyta maisto saugos reikalavimų. Dar vienas dalykas dėl ginčių sprendimo mechanizmo. Europos Sąjunga pasirašė apie 1400 įvairių tokios susitarimų, kuriuose numatyta ginčių sprendimo sistema tarp valstybinių lygių. Niekada nebuvo per daug problemų, bet dabar kyla tos problemos susitarimo su Kanada atveju aš matau tam tikrų dalykų. Būtent užtikrintas didesnis ginčių sprendimo sistemos um, skaidrumas. Tačiau pagrindinis klausimas, ar tikrai reikalinga tokia sistema, kai susitariančios pusės abi yra brandžios demokratijos valstybės. Daugelis mūsų vertina šio susitarimo uh, um, tekstą teigiamai, mes labai daug tikėjomės ir tikėkimės, kad tokiu būdu bus sustiprinta transatlantin, bus um, duotas teigiamas posmintis ir TTIP susitarimui. Vyko ir viešosios konsultacijos ir beje dalyvavo anksčiau neįtikėtinas skaičius e, piliečių. Seta susitarimo dabar nebegalima pakeisti ir tikiu, kad komisija e, ir dabar komisija pademonstravo, kad įmanoma veikti darniai ir įmanoma pasiekti labai gerų rezultatų. Ačiū ponai Haki, toliau pona Ann Marie Mine pusantros minutės. pirmininkė Seta susitarimas pasiektas ir tai yra gerai, nes mes dabar žinome atsakymus į daugelį klausimų, kurie kils ir diskusijų nacionalinėse parlamentuose metu. Tai suteikia galių stambioms kompanijoms e, Kanadoje ir Europos Sąjungoje diktuoti savo sąlygas, diktuoti, ką nori. Ir aišku, susilauksime daugybės reakcijų iš Europos piliečių. Kai kurie jų rinkomos Europos parlamentą, akivaizdu, kad e, gyventojai nenori tokio susitarimo. Tiesą sakant, dabar jau yra įmonių, kurios ginkluojasi prieš demokratinius sprendimus. Pone Degukta, ar galite užtikrinti, kad e, tokios e, įmonės neįstums ES į kampą? Ar galite užtikrinti, kad e, Europos šalis gali užšalyti brandolinę energetiką ir ne, nebūti paduotas į teismą. Ar galite užtikrinti uh, kolektyvinių susitarimų galiojimą? Jau buvo sakysiu, kad CETA ir kiti susitarimai turi tapti mišrus, kad Europos parlamentas ir uh, toliau galėtų uh, žodį tais klausimais, nes jis atstovauja dviem trečdaliam balsavusių ES piliečių. Janik Žadau, per minutę dmi. Dabar žodis Janik Žadau, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Žaliesiems, kągi reiškia šis susitarimas. Piliečiai sužinos, kad dėrybos jau baigėsi ir piliečiai vis dar neturės e, jokios informacijos apie turinį to. Taigi mums atrodo, kad e, šis susitarimas daugiau yra rizikingas negu atneša naudos. Štai pavyzdžiui, kas dėl žemės ūkio, tai Kanados ūkiai vidutiniškai yra dešimčia e, kartų didesni nei Prancūzijoje, tarkim. Be jokios abejonės kyla pavojus auginamiems gyvuliams čia, kas dėl MG O tai be jokios abejonės čia turi būti suorganizuojami e, forumai tarp vyriausybiniai šiuo klausimu tam, kad e, GMO netaptų kažkokia tai e, kaitų objektų. Mes manome, kad tai nėra e, komercinės priemonės, tai yra e, pagalbos vietos ūkininkams priemonėms. Ir dabar ISDS Yra nemažai tam besipriešinančių, nes jie mano, kad tai yra, e, eina prieš jų galę priimti sprendimus. Dabar Vokietijos, tarkime, e, subjektai e, kalba apie skolos restruktūravimą bankus, tačiau mes parlamente e, turėtume pasisakyti prieš e, ISDS. Ir e, čia per ateinančią savaitę turėtume atmesti šį sustarimą su Kanada. Ačiū. Toliau kitas kalbėtojas ponė Tatjana Begin pusantros minutės. Ačiū, Pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, kaip ir tai taip, taip ir seta, susitarimas yra slaptai sudarytas kažkur tai Briuselio koridoriuose, tai daro biurokratai, kurių niekas nerinko ir jie neturi už nieką niekam atsiskaityti kaip ir sustarimo su JAF atveju, e, pasiekmės visiškai nežinomas yra piliečiams. Na, gerai yra panaikinti muitus, tačiau dabar panaikinti absoliučiai visas prekybinės kliūtis tarp valstybių, kurios turi labai skirtingus standartus, na, nežinau, ko gero į savo lėkštėse atrasime ir MGO Be to, Kanadoje nėra laikomasi e, tų pačių aplinkosauginių reikalavimų, kaip kad MVI laikosi Europoje. Kanada Kyoto protokolo e, priedų nepasirašė. Aš esu įmonės vadovė ir žinau puikiai, ką reiškia gaminti produkciją Europoje, ką reiškia sanitariniai reikalavimai, aplinkosauginiai reikalavimai. Tai kaipgi dabar mūsų MVI galės konkuruoti su, kitom, su įmonėmis iš Kanados, kurios tų pačių e, reikalavimų nesilaiko. Štai pavyzdžiui, kad ir Albertoje, Kanadoje yra. E, E, išganama nafta, e, kiti naftos produktai, e, kertant ištisus gektarus miškų. Na, galbūt ta nafta ir pikesnė, bet kokia kaina to yra aplinkos sauginė. Na ir dabar ISDS išlyga. Kaip dabar bus viena kažkokia tai tarptautinė įmonė galės į teismą paduoti valstybės ar ne, valstybės, ar ne? pirmininkas nutraukė kalbėtoje, dabar ponė Liupen, žodis dvi minutės. Nieko tokio, aš tą pačią linkme norėčiau pasisakyti. Kaip kad jūs visi puikiai žinote, labai greitai e, turėsime balsuoti dėl sustarimo su Kanada. Nepaisant politinių įsitikinimų, vienas klausimas čia yra svarbus, tai yra teis, teisingumas, nes dabar e, vietoj vals, viešosios e, teisinių ginčių sprendimų sistemos bus privati e, teisinių ginčių sprendimo sistema. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje įsikūrusi tarptautinė bendrovė, nusprendusi, kad Prancūzijos e, teisės aktai jai nepalankus, galės paduoti Prancūzijos valstybę į teismą. Ir taigi ta įmonė galės paduoti, e, kaip jau ir sakiau, e, Prancūzijai teismą. Ir štai pavyzdžiui dabar privačios įmonės galės e, paduoti Prancūzijai teismą dėl e, skalonų dujų uždraudimo. Aš esu prieš tą privatų teisingumą. Teisingumo sistema turi būti vieša, skaidri ir vienodai teisinga visiems. Aš žinau, kad beveik visi e, pasisakė parlamentarai šiuo klausimu, pasisako prieš tą privatų teisingumą iš Briuselio. Tačiau ar jūs, gerbiami kolegos, dabar parodysite drąsą, ar bent kartą išdrysite pasipriešinti ir atmesti tai, ką siūlo komisija, nes dabar eina klausimas apie teisingumą ir dabar noriu jūs dar kartą padrasinti ir pakviesti balsuoti prieš. Vielen Dank, Frau Kollegin Le Pen. Es folgt Dėkuoju kolegijai Lepen, dabar trys minutės ponui Prūst. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire. Gerbiamas pirmininkė, komisarė, kolegos, gerbiama ponė Liupen, kokią litaniją e, išsakėte, jūs niekada nesikeičiate, galvojate, kad e, kažkokia tai tragedija vyksta. Jūs dabar viską verčiate ant komisijos, ponė Liupen. E, Tačiau man atrodo, kad tartiufas šį kartą esate jūs. Visi, mėsi, mėly kolegos, visi dabar tai kritikuoja, tačiau tam reikalingi argumentai. Ar turėtume dabar maišyti e, argumentus su samokslo teorijomis ar ideologijomis? Aš manau, kad diskusijos šio klausimo organizuojamos per anksti, nes dabar kolegos e, lobistų pozicijas išsakinėja dramatiškus scenarius. Na, taip. E, tai yra istorinis susitarimas tarp šalių partnerių, kažkada buvusių priešininkių. Ir taip, nereikėtų peržengti tarp tikrų ribinių taškų, tačiau nereikėtų sakyti, kad mes būsime paminti Kanados ar JAV. Čia jau labai karikatūrinė situacija būtų. Aš nežinau, ar taip jau mes nukenčiame dėl to, kad pasirašome e, e, priekybos susitarimus. Kaip yra su Rusija ir su laisvosios priekybos susitarimu? Kažin, ar tie, kurie šaukia garsiai apie samokslo teorijas, yra būtent tie gerieji, o gal kaip tik atvirkščiai. Labai gaila, bet komisija labai vėlai pateikia techninius argumentus žmonėms, kuriems reikia konkrečių priežasčių. Žmonėms sunku suprasti, kad mažos ir vidutinės įmonės taip pat gali išlošti iš to susitarimo. Joms gali būti atvertos naujosios rinkos. E, tos įmonės galėtų turėti lygiavertę prieigą prie e, Kanados rinkos. Ir kai kurie iš kolegų jau dabar mato giljotiną čia ir į tą giliotiną sodina e, dar neužsimesgusias viltis. Gerbiamas komisijos nary, kaip jūs galėsite užtikrinti, kad bus laikomas laisvos priekybos susitarimo? Kas bus panaudota, kokios priemonės tam, kad e, stebėsena įgyvendinimo būtų užgi, užtikrinta ir kaip galima būtų užtikrinti, kad Kanada savanaudiškai netaikys to sutarties savo įmonių naudai? Ačiū kolegai Prustui. Dabar žodis ponai Langė, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nariai kolegos. Iš esmės turime kalbėti apie tris svarbiausius susitarimo elementus. Jūs, ponė komisarė, turbūt žinote, kad pilietinėje visuomenėje vyksta labai svarbios diskusijos taip pat ir priekybos politikos klausimų. Aš nesuprantu, kaip rūpiučio šeštą dieną parlamentas gali gauti tokį tekstą. Aš nesuprantu, kodėl jis buvo paskelbtas. Aš tikiu racionaliomis diskusijomis ir aš manau, kad visi turi turėti galimybę perskaityti dokumento tekstą ir su juo susipažinti patys. Toliau Taip, yra teigiamų aspektų, kalbant apie geografinės nuorodas, apie žemės ūkio produkciją, apie prieigą prie rinkos. Negalime dėl to abejoti, tačiau turime ir klausimų susijusių su, pavyzdžiui, pagrindinėmis paslaugomis, kaip dėl netaikymo nuostatos. Ar ji galės paliesti paslaugų teikimo atvejus savivaldybės lygiu. Mes turime pasvarstyti šiuos klausimus ir kitas dalykas yra ginčių sprendimo mechanizmas. Aš nesusitikinęs, ar dabar siūlomas mechanizmas yra priimtinas. Jis turėjo būti panaudotas siekiant užtikrinti saugumą, tačiau dabar jis prieštarauja demokratiniams parlamento sprendimams ir mes negalime jam pritarti. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad jūs toliau dėrėtumėtės ir gautumėte teigiamą rezultatą. Aš nenorėčiau susipažinti su dar nauja viena aktą. Ačiū, kolegai Lankė. Dabar ponas Nikolson. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Iš tiesų vyksta diskusijos tarp ES ir Junktinių Amerikos valstijų. Žiniasklaida jas nušviečia. E, Kanados laisvos prekybos sustarimas taip pat yra labai svarbus. Daugelis kolegų jau kalbėjo apie riziką ir su tokiu sustarimu susiję visais pranašumais. Aš norėčiau kalbėti labiau apie žemės ūkio sektorių. Ir iš esmės jis bus labiausiai paliestas. SETA susitarimas yra gan ambicingas žemės ūkio sektoriuje. Vietos gamintojai turės tam tikrų pranašumų, kalbant apie didesnės kvotas, taip pat apie geografinės nuorodas. Tai yra tie susitarimo aspektai, kurie turėtų būti palaikomi ir darantis dėl kitų susitarimų. Kalba eina apie aukštos kokybės produkcijos protegavimą rinkoje. Aš turėjau galimybę susitikti su Kanados žemdirbiais ir patikėkite manimi, jie taip pat yra sunerime dėl šio laisvos prekybos susitarimo su ES. Ir iš tiesų tą būtų galima pasakyti apie visus kitus susitarimus. Niekuomet nežinai, kas gali atsitikti arba neatsitikti. Mes turime išmokti šios pamokos susijusios su šio susitarimo sudarimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegui Nikolson, dabar kolega Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai Degucht. Daugybė žmonių, taip pat ir aš pats klausėmės jūsų ir dalyvavome procedūroje. Jūs kalbėjote apie setą susitarimą ir apie ISDS. Investicijos jos dar nėra atliktos. Planuojant investicijas, ne visuomet viskas vyksta paprastai būtinos konsultacijos. Jeigu jūs bandote ignoruoti mūsų nuomonę, jūs diskredituojate ES politiką. ES apskritai praranda savo patikimumą. Imkime kitokių veiksmų šį kartą. Mūsų visuomenė nenori ISDS, nei SETA sutartyje, nei TETA sutartyje turime atsižvelgti į piliečių nuomonę ir mes negalime balsuoti už sustarimą su ISDS nuostatą. Ačiū ponui Šolts, dabar vieną minutę ponui Reimon. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nariai. Nereikia skelbti šio susitarimo kitą savaitę. Pilietinė visuomenė jau žino, kas vyksta. Pagrindinė šio susitarimo problema yra susijusi su demokratijos apsauga. Aš manau, kad mes parlamente turime prisimti atsakomybę už ateitį. Priimdami sprendimus turime atsižvelgti į tai, ar žmonės tam pritars ar ne. Taigi mes tiesiog turime atmesti šį susitarimą. Aš esu visiškai prieš šį susitarimą ir aš nežinau, kaip piliečių demokratinių būdų išrinkti atstovai gali turėti kitokią nuomonę. Turime pažiūrėti, kaip vyko procedūra, kaip vyko konsultacijos, kaip buvo skelbiami dokumentai. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Dėkuoju ponui Raimond, toliau ponas Wolf pusantros minutės. E, Pirmininkė, juk kaip partija tiki laisvą priekybą. Mes norime bendradarbiauti su visų pasauliu. Mes ne protekcionistai ir nenorime izoliuotis. Vis dėlto ES e, yra muitų sąjunga, kuri užsima protekcionizmą ir gina įmonės, nes tai yra administracinė bendroji rinka. ES nesefektyviai dirba, brangiai kainuoja, mes remiame principus. Uh, ir idėjas, kuriais grindžiamas laisvos prekybos susitarimas, nes tai pašalina prekybos kliūtis tarp įvairių šalių. CETA idėja iš esmės yra priimtina, tačiau mes suprantame, kad diskutuojama ir kontroliuojama privačiai, paslapčia, tai daro administratoriai, kurie nesirūpina mūsų interesai. Tai šitas susitarimas tik sukels problemų ir mano rinkėjai nerimauja dėl to, nes gali kirti, kilti grėsmė dėl korporacijų, kurios gali ginčyti su vyriausybė, jeigu norėsime pakeisti politikas. Nematome, kad tai teisinga ir tinkama yra. Mes manome, kad uh, vienintelis e, tinkas e, susitarimas ir dėrybos būtų tokios, jeigu tautinės valstybės rūpintųsi savo žmonių interesais. Mes e, netikime, kad galima tik tai žodžiais girti laisvą priekybą, mes tikime demokratiją ir tautinę valstybę. Ačiū ponui Vulfai. Dabar žodis Trim minutėm ponai kėlė. Ačiū pirmininkė. Sveikinu šitą susitarimą tarp Kanados ir ES. Norėčiau pagirti komisarą už jo atliktą darbą. Taip pat norėčiau pagirti ir pirmininką Bradberną, kuris, kuris pirmininkavo atsakingam komitetui. Jų darbo dėka turime vaisingą rezultatą tiesinti kelią į ateitį. Iš tiesų, sutarimas su Kanada prasmingas yra, nes e, Kanada iš neuropietiškų šalių, ko gero mums artimiausia, yra kultūros, e, kalbos ir politikos e, prasme. Sustarti dėl šito sustarimo prireikė penkerių metų. Manau, kad pasiektas neblogas sustarimas, aišku, yra sunkumų, apie juos kalbėta, tačiau bendrai paėmus galime paremti šitą sustarimą, kartu išsakydami ir savo išlikas. Kaip tik tai e, todėl kreipiausi raštu į komisiją, išsakiau savo nerimą dėl to, e, kaip e, traktuojami jautinos produktai pagal kvotų sistemą ir sveikinu tai, jog pripažįstama, jog jautinos sektorius yra jautrus, kadangi mūsų jautinos sektoriuje dirba maži smulkus ūkininkai, remiamas šeimininio ūkio sistema. E, ir taip yra e, iš, iš esmės ir e, mano šalyje, ir Airijos pietuose, kai kuriuose kitose ES valstybėse. Manau, kad labiau ribojančios kvotos turėtų būti taikomas aukštesnės kokybės jautenai. Ir dabar Kanados eksportuotojai galėtų užtvindyti aukštos e, kokybės e, jautiena ES e, rinkinėje sezono metu, didelės paklausos sezono metu. Vis dėlto aš esu už susitarimą, dėl, vien dėl to, kad yra peržiūros nuostata. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu sunkumų kils, bus galima peržiūrėti nuostatas ir e, to nereikėtų pamiršti derantis dėl TTIP susitarimo, e, negalima tuo e, remtis derantis e, dėl to sustarimo, dėl Jatnos, nes tai pablogintų problemą maždaug 7 procentais ir tai rodo šito parlamento atlikta studija. Ačiū. Ačiū ponui Keli, dabar žodis dviem minutį ponui Leichfried. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Per paskutinius e, rinkimus Austrijoje buvo išplatintas sąrašas. Tai padarė milijonierius, užsidirbęs nemažai pinigų Kanadoje. Ir e, Jis e, savai e, su, supranta demokratiją ir jo supratimu, jeigu turi pinigų, tai ir nulėmė kokia demokratija. Kas rimtai į tai pažiūrėjo, aš ne, ir dabar jeigu pagalvotumėm, kas vyksta šitomis dėrybomis na, su Kanada ir su, su JAV, na, netaip jau labai ir jokiuose. Supraskite, Europos e, socialdemokratai rimtai abejoja dėl investuotojų valstybės ginčio sprendimo nuostato, nes mes manome, kad tai yra grėsmė demokratijai ir statymo viršenybei. Tai didelė galimybė stambi, stambiems investuotojams, dideliem įmonėm apeiti nacionalinius teisės aktus. Yra to pavyzdžių. Be to, demokratiniai procesai gali būti veikiami pačiais įvairiausiais e, būdais, ne vienoje balsuoti. Ir e, nesuprantama, kaip piliečių iniciatyva gali būti atmesta Europos komisijos, mano supratimu, tai nedemokratiška. O dabar, po to, kai tai įvyko, yra tarsi teigiamų dalykų, yra susitarimas, tačiau ta dauguma už tą susitarimą mažėja. Jeigu balsuosime prieš, nebus susitarimo. Prašau jūsų tai permastyti, pasinaudokite procesu ir išimkite investuotojų valstybės ginčių sprendimo nuostatą šį susitarimo, tada galėsime pagristai kalbėti. Ačiū, toliau žodis anai minutį, ponė Ferencai. Yeah. Anche oggi la discussione. Dėkuoju už suteiktą žodį. Šiandien vėl diskutuojame susitarimą su Kanada, finansinius privalumus jo, kaip ir susitarimas su JAV, tai yra labai svarbus susitarimas ir čia e, privačių įmonių e, darbo aspektai, taip pat demokratijos aspektai, socialiniai klausimai e, su tuo glaudžiai susiję. Be to, e, dėrybos vyksta niekam nekontroliuojant, paslapčia niekas nevertina galimo socialinio poveikio to susitarimo. Taigi mes neturime jokių garantijų, kad bus apsaugotos socialinės darbuotojų teisės ir darbo rinka. Šis e, priekybos susitarimas turėtų būti naudingas, mums yra sakomas, sakoma. Tačiau komisija nieko nepadarė ir nekovojo tam, kad būtų e, socialiniai standartai išlaikyti. Mes nei parlamente, nei už jo ribų su tuo negalime susitaikyti. Ir todėl e, vykdysime aktyvę kampaniją prieš šį susitarimą, kaip ir susitarimo su JAV atveju. Nu, kirto prane, pra, pra, kalbėtas mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad seta būtų atmestas. Labai aiški priežastis yra ta, kad e, jame yra ISDS susi... nuostata. Ji grasina demokratijai ir pačiam demokratijos procesui. Viešos konsultacijos, kuriams vadovavo komisija, dėl labai panašios ISDS nuostatos TTIP sutartyje e, susilaukė daugiau kaip tūkstančio atsakymų. Jūs tikriausiai juos dar analizuojate. Taigi aš norėčiau paklausti, kodėl ISDS nuostata yra įtraukiama į setą, neatsižvelgiant į visuomenės susirūpinimą. Kolegos, jeigu ši nuostata išliks setą susitarime, tai tuomet bus taip, kad ne vyriausybės, o korporacijos renks mūsų įstatymus. Ir iš, tiesie, iš tiesų gaila, kad mūsų vyriausybė pritarė šiai nuostatai. Aš raginčiau tiek Davidą Cameroną, tiek ir kitus atmesti tokį susitarimą. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Dėkuoju kolegai Teilą. Toliau ponas Kovačia, dvi minutės уважаеми господин комисар колеги постигнатото търговско споразумение Gerbiamasis komisarė, pirmininkė, mes turime bendradarbiauti ir plėsti bendradarbiavimo apimti su savo partnerė Kanada. Laisvos prekybos sustarimas numato pagilinti mūsų tarpusavio santykius ir transatlantinė erdvė taps prekybos erdve. Patvirtinus tokį susitarimą, mūsų prekybos apimtis išauks 26 milijardais eurų, mūsų ekonominiai santykiai taps glaudesni, mūsų konkurencingumas išauks. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą, būtent prieiga prie Kanados rinkos. Ji turėtų būti vienoda visoms valstybėms narėms. Ir aš kalbu taip pat ir apie vizų panaikinimą tam tikroms šalims kaip Bulgarijai ar Rumunijai. Tai turėtų būti padaryta kaip galima greičiau. Kanados energetikos ištekliai gali būti labai naudingi, ypač atsižvelgiant į tai, kas vyksta mūsų ties mūsų rytinė siena. Taigi aš pasisakau su užglaudesnį bendradarbiavimą su Šiaurės Atlanto partnerėmis. Kitas dalykas - komunikacinė strategija tiek su JAV, tiek su Kanada turėtų būti žymiai geresnė. Ji turėtų išsklaidyti Europos bendruomenės susirūpinimą. Neturėtų sklandyti gandai ir neturėtų plisti baimės, apie kurias visai neseniai girdėjome. Ačiū. Ačiū ponui Kovačev, dabar ponia Arena dvi minutės. Geriamas komisarė, kolegos iš socialistų frakcijos jau išsakė savo nuomonę dėl CETOS ir SDS, tai yra kritišką vertinimą. Aš to nekartosiu, noriu tik tai dėl bendradarbiavimo mechanizmo e, pasisakyti. Pagal šį mechanizmą Tarptautinės įmonės, tiek Europos, tiek Kanados įmonės gali nustatyti joms tinkančias tam tikras taisyklės. Tai reiškia, kad jūs iš pradžių e, įsipareigojote nekeisti ES teisės aktų niekaip ir nemažinti standartų, tačiau dabar šios įmonės gali joms netinkančius teisės aktus ginčyti. Na ir jūs, gerbiamas komisarė, sakėte, kad Europos standartai yra nepajudinama dalis, dėl to nesiderama, tačiau atrodo, kad dėl šio mechanizmo jūsų e, pažadai ir įsipareigojimai kaip ir gali nukentėti. E, Taigi aš dabar jūs kreipiuosi ir norėčiau paprašyti, kad sveikatos socialinėje ir aplinkosaugos srityje būtų apsaugoti ES e, turimi standartai. Ačiū poniai Arenai. Dabar žodis kolegijai Sančias Kaldentei. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas komisarė. dabar yra gėdingai puolama demokratija. Tas susitarimas jie puola. Jūs apie tai e, labai mažai kalbate ir ko gero e, manote, kad geriausia nieko apie tai nesakyti, niekam nieko nesakyti, nes iš tai buvo numarinta piliečių iniciatyva ir taip yra tik tai e, pa, paminamos piliečių teisės ir dabar tas piliečių teisės pamins investitoriai. Blogiausia yra tai, kad jūs tai puikiai suvokite, jūs netgi ne politikai esate, jūs esate verslininkai. Jūs turėtumėte e, apskritai e, e atsiskaityti prieš Belgijos e, teismą dėl tam tikrų komercinių įmonės veiksmų. Taigi nepamirškite, kad e, aktą susitarimą šis parlamentas jau atmetė. Taip pat pasielgsime ir su CETA. Pamatysite ir spalio 11 taip pat bus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū. Pone, dabar minutė skiriama poniai Kirton Darling. Ačiū pirmininkė, tai istorinis susitarimas. Dabar visuomenė labai domėsi Europos prekybos susitarimų dėrybomis. Ir iš tiesų skaidrumas e, taps beprasmės, jeigu nebus im, e, imtasi veiksmų. E, visuomenės konsultacijos dėl SDS baigėsi prieš porą savaičių. Iš karto apsirašomas susitarimas yra, kokie signalą siunčiame Europos piliečiams dėl, dėl to nerimo, kuris buvo išsakytas dėl visuomenių paslaugų, e, į tai tiesiog nekreipta dėmesio, nebuvo viešų diskusijų dėl to, ką mūsų vyriausybės įtraukė į neigiamą sąrašą, e, visuomenė nepritarė e, privatizavimui viešųjų paslaugų, įtraukiant SDS mechanizmą. Kitas nuostatas reikia skaidrumo dėl to, kas yra įtraukta e, kiekvienai valstybei nariai, todėl e, prašytumėm, kad jūs paskelbtumėt konkrečiai, kas numatyta šiame susitarime, kas įtraukta, e, kai kalba eina apie kiekvieną valstybę narę. Dėkuoju. Dėkuoju dabar dvi minutės poniai Moska. Dėkoju. Aš norėčiau pradėti nuo teigiamų šio sustarimo su Kanada aspektų. Mano manimu, tai galėtų būti galimybė, naujas šansas mūsų e, gamintojams e, ekonominė, socialinė ir kultūrinė Kanados sistema yra gana panaši į Europos e, sistemą. Bet to nereikėtų pamiršti ir geopolitinės situacijos, kuri buvo priimta vakar ir šiandien šiame parlamente. Todėl manau, kad e, Europa galėtų pasirašyti susitarimą e, su vienu iš patikimiausių geopolitinių žaidėjų šiuo metu. Na, o dabar kas dėl geografinių nuorodų, e, tai nereikėtų pamiršti, kad mūsų sistemos lyginant su kanadietiškaja gana smarkiai skiriasi. Manau, kad mūsų parlamentas turėtų blaiviai pasižiūrėti į šį susitarimą ir um, labai išsamei panalizuoti šį dokumentą. Reikėtų bandyti išvengti e, tokių situacijų, kaip kad buvo susidariusios jos sudarantis dėl susitarimo su JAF. Taigi, manau, kad dar galima būtų imtis atitinkamo atsargumo priemonių, kad situacija nepasikartotų ir norėčiau būtent to paprašyti komisijos. Uh, Ačiū poniai Moska, dabar žodis ponui Šuster. Minutė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Mm, dabar komisija norėtų paskelbti baigtas dėrybas dėl šio teksto. Pateikiamas yra mums galutinis teksto variantas ir esame pastatyti prieš faktą ir jau dabar galime pasakyti, kad tekstą reikėtų peržiūrėti. JSTS mechanizmas numato e, arbitražo teismus privačius ir e, tai yra e, tas principas, kuris kaip ir pažeidžia teisinės valstybės pagrindus. Be jokios abejonės reikia sudaryti tą neigiamą sąrašą, sudaryti ir pasižiūrėti, kaip kokie sektoriai bus paliečiami šio susitarimo, ką galima būtų peržiūrėti. CETA susitarimas gali padaryti taip, kad teisinės valstybės principų nebebus laikomasi. Būtent todėl komisija turi ištaisyti savo padarytas klaidas. Ačiū ponui Šusteriui, dabar žodis ponui Balaš. Gerbiamas komisijos nary, jūs e, matote, kaip vyksta diskusijos, todėl reikėtų pasitelkti išminti čia. Į STS e, nebus pat, e, principas nebus patvirtintas ir savaime, aišku, tai jau yra uh, E, konsultavimosi procedūros buvo pradėtos, e, komisija jas pradėjo, o rezultatų mes jų, jų netgi nežinome, nes piliečiai praktiškai neturėjo galimybės dalyvauti e, šiame procese. Jūs esate kadenciją baigiančios komisijos narys. Būsimas komisijos pirmininkas Junkeris aiškiai pasakė, kad jis pasisako prieš uh, ISTS principo taikymą, bet manau, kad tai būtų taikoma ir Kanadai. Mes demokratiškai e, išrinkta e, asamblėja esame ir manome, kad neįmanome pasparti, neįmanoma paspartinti šio e, proceso paliekant neišsiaiškintų dalykų. Todėl, ko gero, protingiausia dabar būtų palikti šį klausimą ateinančiai komisijai, ateinančias kadencijos komisijai. Pirmininkas, ačiū dabar žodis Silvai Pereirai. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos. Dėrybų dėl laisvosios prekybos susitarimo išvados yra geras dalykas. E, šiame susitarime yra daug potencialo, tačiau turime nuspręsti, ar rezultatas mums primtinas. Komisarė, mes turime rasti politinį sprendimą ISDS mechanizmo nuostatai nes iš esmės ši nuostata kelia grėsmę ne tik šiam sustarimui, bet ir sustarimams su Japonija bei JAV. Komisija turi rasti tinkamą atsaką šiai problemai. Ir sprendimas turi būti politiškai priimtinas visiems. Taigi problema yra ISDS mechanizmo nuostata. Ar jūs galite mus įtikinti, kad tinkamas požiūris būtų svarstyti kiekvieną atvejį atskirai, ar galbūt būtų galima rasti tinkamą politinį sprendimą, kurį būtų galima pritaikyti visiems priekybos susitarimams. Jūs komisija negalite apsimesti, kad problema neegzistuoja. Ačiū. Labai ačiū, ponė Silva Pereira. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, Sarau Santos. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau kalbėti apie istorinės sąsajas tarp mano šalies ir Kanados. Kalbėsiu apie Azorų salas. Yra daug Azorų salų gyventojų gyvenančių ir sėkmingai gyvenančių Kanadoje, kai kurie net dirba vyriausybėje, maždaug pusę milijono portugalų gyvena Kanadoje. Kalbant apie susitarimą ir geografinių nuostatų apsaugą. Rezultatas yra gan priimtinas. Mes pasiekėme tokį apsaugos lygį, kuris yra tinkamas ir aš labai džiaugiuosi tuo, kas yra numatyta Salžoržo sūriui ir ananasams. Aš norėčiau, kad tai taptų precedentų kitoms e, prekybos sutartims. Kitas dalykas yra ISDS nuostata, tačiau kolegos apie šį dalyką jau kalbėjo. Dėrybų metu mes pasiekėme sėkmės, turime ieškoti sėkmės ir kitose srityse. Mums reikia gilinti žinias Atlanto vandenino srityje ir aš kalbėtojas yra nutraukiamas. Pirmininkas, ačiū. Ponui Saroš Santos, dabar ponė Harkin. Aš norėčiau kalbėti apie ISDS įtraukimą į susitarimą. Komisijos nariai, mano klausimas yra toks. Mes kalbame apie išsivyščias šalis ir kodėl reikia papildomo mechanizmo ginčiams spręsti. Aš nesu vienintelė, kuriai šis klausimas kelia susirūpinimą. 150 tūkstančių piliečių reagavo į konsultacijas. Juos taip pat neramina e, arbitražo teismai. Jie nebus apskundžiami Europos teisingumo teisme. Klodas Junkeris sakė, kad jis nepriims to, kad teismai būtų ribojami tam tikrų sprendimų. Ir parlamentas 2011 metais įspėjo, kad ginčių sprendimo mechanizmas tarp valstybių ir vietinių teisinių priemonių naudojimas yra pats tinkamiausias sprendžiant investicinius ginčius. Pone komisarė, šis sustarimas nėra blogas. Norėčiau, kad būtų darimas toliau prieš išbraukiant ISDS mechanizmo nuostatą. Dėkoju dabar ponia Rodrygės. Señor komisario, es para pedir la retirada del CETA. El CETA... Komisijos nariai, prašyčiau atsisakyti CETA nes e, SDSD, SDS mechanizmas atiduos su, su, suverenumą į didelių korporacijų rankas, bus sunaikyta daugiau darbo vietų, negu kad sukurs daugi nacionalinės įmonėms, kurioms ir kūriama šitas susitarimas setą, taip pat sunaikins ir vieto, vietos sukininkavimą, ypač e, galvininkystę, sunaikins mažus ūkius, mėsos gamybos sektorių. Parlamente taip pat kalbame ir apie e, klimato kaitos aspektus. Žinoma, ir e, maistas gali būti gaminamas nedideliu atstumu ir mūsų kaimuose, nereikia jų vežti toli, nes e, tai tik tai didina šiltnam efektą sukeliančių dujų kiekį, tai kenkia mūsų klimatui. Kaip tik tai todėl prašau atsisakyti CETA sutarimo. Ačiū pirmininkė. Darbo vietos ir ekonomikos augimas priklauso nuo priekybos politikos ir aišku, šitas susitarimas dėl to labai svarbus. Tas susitarimas gali suteikti labai didelį privalumą visiems pramonės sektoriams. Toliau dėl geografinių nuorodų um, klausimų. Europos um, Sąjunga labai svarbi Kanados priekybos partnerė, todėl susitarimas labai svarbus. Ir e, taip pat labai svarbios e, nuostatos dėl SDS. Jeigu šitos nuostatos būtų e, įgyvendintos, tai iš tiesų daugianacionalinės įmonės galėtų paduoti į teismą nacionalinės vyriausybės per tarptautinio arbitražo procedūras. Tai būtų apeitos vietos teismų sistemos. Tai iš tiesų Tai labai subtilus klausimas ir prašau Europos komisijos atsižvelgti į tai, ką šio klausimu sako Europos parlamentas. Ačiū ponui Kaputa. Ne mano darbas mokyti suaugusius žmonės, bet ponia Kaputo norėčiau pasakyti, kad uh, iš pradžių uh, užsidega e, švies, šviesa, jeigu kalbama per greitai vertėjams išversti. Jeigu norite, kad jūs suprastų ne tik tai jūsų bendrapiliečiai, bet ir kiti, tai reikėtų kalbėti atitinkamu greičiu, nepaisant to, aišku, kokiu dideliu greičiu besugebėtų išversti e, puikus vertėjai, sako pirmininkas. Taigi, baigiame beveik spontaniškų pasakymų procedūrą, bet dar žodį suteiksiu kolegai Dantė. Ačiū pirmininkė, e, komisijos nari kolegos sutarimas teikia didelės galimybės, e, teikia galimybę e, importuoti į rinkas ir vienas svarus rezultatas, kuris buvo pasiektas, tai dėl Europos geografinių nuorodų apsaugos Daugelis nuorodų, kurios įtrauktos į dėrybinį sąrašą, yra visiškai pripažintos Šiaurės Amerikos rinkoje. O e, kai kurios rytis e, būt, iki šiol dienos buvo tos rytis, kur mūsų eksportas nepatektų. Neblogas rezultatas, bet ne visiškai tenkinantis, kadangi ES turi būti kur kas ambicingesnė, e, gindama savo kokybiškus produktus visus, visame pasaulyje. Šis susitarimas, taip pat TTIP susitarimas e, bus dar svarbesni, jeigu pagalvosime apie tai, kas vyksta, kalbant apie mūsų santykius su Rusija, apie kitus dvišalius santykius, turėtumėm e, labai e, gerai pagalvoti apie SDS mechanizmą, atsižvelgiant į vykstančias konsultacijas. Manau, kad a priori tai neturėtų užkirsti kelio subalansuotam susitarimo vertinimui. Ačiū ponui Dantė, baigė, baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą ir dabar diskusijoms užbaigti sutiksiu žodį komisijos nariui Deguhtui. Ačiū ponė pirmininkė. Prieš pradėdamas kalbėti apie ISDS, tai yra tas klausimas, apie kurį E, šį vakarą kalbėjo daugiausia parlamentarų. Aš pasistengsiu pirmiausia atsakyti ir į kitus klausimus. Pone Lachtfried, manau, kad jūsų tas klausimas nekankina ir jūs galėsite ramiai miegoti. Pirmasis pono Martin klausimas. Kodėl taryba neparafuoja šio susitarimo, kaip parafavo visus kitus? Kaip žinia, taryba niekuomet neparafuoja susitarimų, niekuomet to nėra dariusi. Procedūra yra tokia, kad parafuoja susitarimą Europos komisija po to, kai susitariama dėl visų teisinių dalykų. Kol kas dėl jų nėra susitarta. Ir ES Kanados aukščiausio lygio susitarime tikimasi, kad bus baigtas nagrinėti šis klausimas ir bus susitarta dėl visų šių dalykų, dėl generinių vaistų. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes nieko nekeisime, ne tik susitarime su Kanada, bet taip pat ir susitarimuose su kitomis šalimis. Mes deramės ir dėl kitų susitarimų ir laikomės tokio paties požiūrio, kalbant apie generinius vaistus. Neprekybiniai klausimai, kaip pavyzdžiui, draudimas e, dėl ruonių ir taip toliau. Mes manome, kad šios klausimus turi spręsti PPO. Toliau dėl įgaliojimų ir viešų konsultacijų. Prie jų dar grįšiu, tačiau kalbant apie įgaliojimus, apie mandatą, mūsų buvo prašyta diskutuoti ir rasti sutarimą dėl visų klausimų, taip pat ir dėl ISDS. Ponas Miner ir kiti kalbėjo apie tai, kad šis sutarimas galios stambioms įmonėms, o ne MVI. Didelėms įmonėms, kaip žinia, nereikalingi laisvos priekybos susitarimai. Būtent MVI yra reikalingi laisvos priekybos susitarimai, nes tokiuose susitarimuose yra numatytos galimybės joms prieiti prie rinkos. Būtent tą mes ir siekiame užtikrinti. Daug buvo užduota klausimų apie prieigą, ponas Žado, ponas Langė klausia, viskas yra gan paprasta, kai buvo baigtos dėrybos, mes taip pat ir jums, ponė Langė, ir valstybėms narėms išplatintome dokumentą seta tekstas bus e, paskelbtas, yra ruošiamasi tam, yra rengiama versija taip pat ir tiems, kurie turi regėjimo negalę ir skelbimas turi, dokumentas turėtų būti paskelbtas netrukus. Taigi aš nieko neslėpiu. Daugelis piliečių, žinau, norėtų susipažinti su šiuo dokumentu. Nežinau, ar rudens naktimis daug piliečių norėtų skaityti šį dokumentą. Iš tiesų nelabai įdomu, labai sausas šis tekstas. Pone Begin baiminosi, kad piliečiai neturi galimybės susipažinti su dokumento tekstu. Toliau ponė Le Pen. Ji dingo. Ji dingo visai iš karto po pasisakymo, nežinau, ką ji veikia. Bet Ji kalbėjo apie tinkamą balsavimą bent jau šį kartą, bet ji to prašo e, visuomet. Ir galbūt anksčiau ar vėliau ji turėtų paaiškinti, kodėl. Toliau ponas Keli kalbėjo apie kvotų sistemą, tačiau pono Keli taip pat jau nebėra salėje. Atrodo, kad e, visi palieka posėdžių salę. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad e, per daug kalbų. Kvotų sistema tema. Mes padarėme aukštos kokybės sumažinimus ir čia yra labai aiškus skirtumas. Mes kalbame apie skirtingas rinkas ir į tą privalome atsižvelgti. Toliau ponė Arena klausė, ar mes neketiname keisti socialinių aplinkosaugos standartų, žinoma, ne. Pone Arena, tuos standartus gali keisti tik parlamentas. Toliau, dėl piliečių iniciatyvos. Piliečių iniciatyva leidžia piliečiams kreiptis į Europos komisija dėl teisėkros pasiūlymų. Pavyzdžiui, piliečiai gali pasiūlyti Europos komisijai pradėti dėrybas dėl sustarimo su trečiaja šalimi. Tačiau jis negali paprašyti, kad institucijos baigtų dėrėtis dėl sustarimų, kaip, pavyzdžiui, TTIP arba nepasirašytų tokio sustarimo kaip SETA po to, kai yra baigtos dėrybos. Visą tai priklauso nuo parlamento ir nuo tarybos. Taigi tary, e, piliečiai negali. Ir tokios piliečių iniciatyvos yra nepriimtinos. E, komisija remiasi savo darbę, darbę teisiniais kriterijais. Jeigu jūs tam prieštarausite, galbūt ir galite tą daryti. Dabar dėl ISDS. Jeigu, ponė pirmininkė, dar turiu laiko. Iš tiesų, šimtai klausimų buvo pateikti susijęs su ISDS ir aš pasistengsiu atsakyti į juos. Pirmiausia, 2011 metais, balandžio mėnesį, buvo parengta rezoliucija dėl būsimos investavimo politikos. Arif pranešimas, jis buvo palaikytas didžiulė, didelė balsų dauguma, taip pat ir socialdemokratų balsais. Ir parlamentas prašė įtraukti ISDS procedūras į investicijos susitarimus dėl to, kad nebūtų piknaudžiaujama sistema. Tai čia būtų pirminis mano argumentas. Mes taip pat iš ministrų tarybos gavome tam tikrus įgaliojimus ir tuose įgaliojimuose, kurie buvo patvirtinti vienbalsiai, buvo numatyta siekti ISDS susitarimu. Aš nežinau, kodėl, bet staiga šis klausimas tapo esminiu ir viską užgožiančiu. Daugelis parlamentarų minėjo viešas konsultacijas. Iš tiesų, kitą savaitę arba po kelių savaičių mes pateiksime pirmąją viešųjų konsultacijų rezultatų analizę. Iš tiesų, 50 tūkstančių beveik atsakymų iš 150 tūkstančių yra beveik identiški. Kad galėtum patekti į sistemą, turi atsakyti 12 klaus, 12 klausimų ir tie, kurie atsakė į tuos klausimus. Aš nežinau nieko apie techninius aspektus, bet piliečiai galėjo atsakyti į klausimus neįdami į sistemą. Taigi mes dabar turime 50 tūkstančių beveik identiškų atsakymų. Yra ir tokių, kuriuose yra parašyta, kad aš esu prieš ir taip toliau. Žinoma, kad yra ir įdomių dalykų tuose atsakomuose ir mes juos atsižvelgsime. Ar SETA yra planas TTIP susitarimui ir kitiems susitarimams? SITA, taip pat ir susitarimas su Singapūru yra tam tikras posūkio taškas, kalbant apie investavimo susitarimus. Komisija norėtų keisti sistemą. Aš norėčiau paminėti keletą naujų dalykų, kurie yra pasiekti SETA susitarime. Pirmiausia, valstybių galimybė reglamentuoti, taip pat investuotojų apsaugos nuostatos. Trečias dalykas - visiškas ISDS skaidrumas. Visi dokumentai yra prieinami, vieši, visi gali pateikti savo nuomonę. Iš tiesų, tai žengia dar toliau nei kad komercinis teismas. Iš tiesų e, negalima prieiti prie šalių e, dokumento. Teisininkai tą žino. Negalima prieiti prie kitos šalies dokumentų. Taigi mes siūloma skaidresnę sistemą. Tai yra pirmasis susitarimas, kuriame kalbama apie etinius standartus, taip pat apie pralaimėtojas moka principo įtraukimą. Mes nusprendėme, sutarėme, kad bus įsteigtas apeliacinis organas paremtas PPO praktika ir tai yra pats tinkamiausias būdas numatyti nuoseklumą arbitražiniuose procesuose bei tam tikrą numatomumą. Taip pat yra ir kitų dalykų, teigiamų dalykų setą. Žinoma, kad e, galim, galimi ir kiti e, geresni elementai. Tačiau setą ir teta yra skirtingi dalykai. Seta, dėl seta jau yra sudėrėta. Komisija buvo pradėjusi viešas konsultacijas, kreipėsi suinteresuotas šalis į piliečius, išanalizavo atsakymus, kuriuos gavo konsultacijų metu ir atsižvelgia į jų rezultatus. Seta nėra šablonas TTIP, galiu tą patvirtinti ir iš tiesų mes negalime žengti atgal. Mes ateities dėrybose ketiname žengti dar toliau ir ieškoti naujų, tobulesnių elementų. Kai kurie parlamentarai kalbėjo apie teisės sistemas. Iš esmės reikia kalbėti apie įgyvendinimą, o ne apie šias teisinės sistemas. Mes turime pasirūpinti, kad investuotojai galėtų džiaugtis savo teisėmis. SETA e, susitarimas nebus nebus taikomas Kanados teismuose. Ir kalbant apie šį susitarimą, jis nebus taikomas e, Kanados teismuose. Tai, kad yra tvirta teisinė sistema, nereiškia, kad nebus problemų investuotojams, nes, pavyzdžiui, energetikos hartijos e, susitarimas taikomas daugelį šalių, kurios turi išplėtotas teismų sistemas. Ir pačios valstybės narės yra sudariusios nemažai e, e, investavimo susitarimų tarpusavyje. Iš 271 atveju užregistruoto tarp 2008 ir 2013 metų 15 procentų atvejų, o tai yra 40 e, atvejų, tai e, yra atvejai bylos ES e, viduje. Tai reiškia bylos keliamos investuotojų iš vienos ES šalies investuotojams iš kitos ES šalies ir mes taip, tai, nuro, tai nurodėme, kad, kad yra e, buvę valstybių narių, kurios atsisakė tai daryti ir jūsų e, paties valstybėje narėje atsisakė TSBS, kai buvo prieš kitą ES valstybę narę. Be to yra dar ir e, disbalansų, kalbant apie politiką. Tai reikia spręsti. Dabar aštuonios valstybės narės yra sudariusios investicinius sutarimus su Kanada. Tai reiškia, kad Kanadoje apsaugomi tik tai investuotojai iš tų valstybių narių, kiti investuotojai neapsaugomi. Ir galiausiai tai yra galimybė mums vykdyti uh, reformas, reformuoti ISDS e, mechanizmą ir, e, ir tai galėtų būti modelis likusiai pasaulio daliai. Tai yra labai svarbu. Labai gerai pamenu viešą sutikimą Berlyne, jame dalyvavo vicekancleris Zimuras Gabrielis, aš, kiti pareigūnai vyko labai gyvos diskusijos, kokias e, mėgstu, kaip tik tai todėl 35 metus užsiemu politiką. Ir pabaigoje panas Gabrielis pasakė, galbūt yra ir tam tikrų teigiamų elementų. Pavyzdžiui, tai, jog labai sunku atsisakyti SDS mechanizmo su JAV ir Kanada ir prašyti tokio mechanizmo uh, sutarime su Kinija. Mes turime sukurti šabloną, pavyzdį, jokusiai pasaulio daliai. Ir aš tikiuosi, kad po diskusijų Europos parlamentas uh, taip pat supras tai. Dėkui. Labai ačiū komisijos nariui. Komisijos nariai Deguchtai kalbėti ilgiau negu planavome, tačiau Vakar kalbėjote mažiau nei planuota. Na ir aš vertinu tai, kad jūs pakomentavote tai, ką minėjo atskiri Europos parlamento nariai. Na, e, labai gaila, kad kai kurie kolegos, kurie uždavė klausimus, nepalaukė komisijos nario atsakymo. Uh, Baigiame diskusiją šio klausimu, einame prie kito e, šios dienos darbo atvarkės punkto. Tai yra komisijos pareiškimas dėl vaistų galinčių išgelbėti gyvybę prinamų Europoje. E, pirmiausia, komisijos vardu, kalbės komisijos narė e, Hedergar, turėtumėm palūkėti porą sekundžių, pane Leifridai. Taip, gerai, dabar žodis ponė Hedergar.